this one. So, good afternoon. The uh, next item is the recommendation. Kitas klausimas yra pacientų teisės į sveikatos priežas paslaugas kitose valstybės narėse. Pirmiausia, kalbės pranešėja ponia Grostet. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau ket, keturias, keturias minutės pakalbėti dabar ir tris minutės po diskusijų pabaigos. Pone pirmininkė, pone tarybos atstovė, pone komisijos nary. Mes jau pradedame išvelgti šviesą tunelio gale, sprendžiant šį klausimą. Juk negalim ir toliau taip tęstis, kad taryba atsiprašau, kad Europos teisingumo teismo sprendimai ir toliau diktuotų visas e, taisyklės šioje srityje. Mes turime turėti vieningas taisyklės Europos Sąjungoje, mes turime nustatyti, e, kaip yra, e, nustatyti kriterijus, pagal kuriuos valstybių narių piliečiai gali kitose valstybėse narėse E, gauti sveikatos priežiūros paslaugos, kaip visą tai reglamentuojama ir panašiai. Leiskite man pirmiausia padėkoti pirmininkavusiai Belgijai už tikrai puikų darbą dėrybų metu, už tikinamą, e, tikinamus argumentus. Daugelis valstybių narių buvo nesuinteresuotos šią direktyvą ir tai yra labai neatsakinga. Norėčiau padėkoti ir kolegai John Bowis kuris sėdi viršuje. Jis buvo pirmasis pranešėjas pirmo svarstymo metu ir jisai stengiasi, kad ši direktyva e, būtų ištraukta iš stalčiaus, kad būtų imtasi ją tinkamai rengti. E, noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie mūsų sėkmės. Be jų indėlio mes nebūtume šitiek pasiekę. Moksliniai, tyr... E, atsiprašau, medicinos pažanga leidžia e, valsti, e, e, žmonėms gydytis ne tik tai savo valstybėse narėse, bet ir kitose šalyse. Dažnai tai yra ties, vienintelis įmanomas e, dalykas, vienintelė įmanoma galimybė. E, nes kai, kur, kai kurių lygų gydimas yra efektyvesnis vienoje šalyje negu kitoje. Yra e, vienose valstybėse e, gydimas yra labai specifinis, e, ištikrinamas būtent toje šalyje, o tai, tai yra įmanoma pacientui padaryti, šią paslaugą pasinaudoti būtent kitoje šalyje tai yra paslauga, neteik, kuri nepakankamai užtikrinama e, jo e, draudimo šalyje. E, piliečiai, kurie turi visas mobilumo galimybės, ar jauni žmonės, studentai, turistai, visi iki šiol galėjo laisvai keliauti po ES ir čia mes turime užtikrinti ir pacientų tokią pat galimybę judėti. Be abejo, mes nenorime kalbėti apie e, medicininių paslaugų turizmą savotišką, mes stengsime jam e, užkirsti kelią. Tačiau e, tokiu būdu mes norime numatyti taisyklės, pagal kurias, pažiūrėjau, nestacionariosios sveikatos priežiūros paslaugos, kurias gauti pacientai turi teisę jų valstybėje narėje, gali gauti kitoje valstybėje narėje, už jas jiems bus kompensuojama suma, kur yra numatyta jų sistemoje. Ir e, nustatytos taisyklės leidžia e, atitinkamai valstybėms narėms e, skirstyti savo investicijų srautus ir administracinius pajėgumus. Yra numatyta, kad iš ankstinis sutikimas nebus suteikiamas tik tam tikrais išimtiniais atvejais. Taip pat yra numatyta, kad valstybės narės įsteigtų nacionalinius kontaktinius centrus, kuriuose pacientai galėtų būti informuojami apie sveikatos priežiūros paslaugas, įvairius formalumus ir panašiai. E, kontaktiniai centrai turėtų bendradarbiauti su kitų valstybių narių kontaktiniais centrais, kad pacientai turėtų ne vienareikšmišką informaciją ir kompetitingą informaciją reikia sukurti tokį kompensavimo mechanizmą, kuris būtų panašus į dabartinių socialinių e, išmokų mechanizmus. Bet kokiu atveju toks kompensavimas neturėtų būti sudėtingas, tas mechanizmai turėtų būti kiek manoma paprastesni. E, turi būti galimybė e, tinka, atitinkamam e, sveikatos priežiūros institucijų kontaktavimui, koordina, veiksmų koordinavimui tarp sienų. Ir e, bendradarbiavimas tarp įvairių valstybių narių turi palengvinti informacijos mainus. Būtent šis dokumentas prie to ir prisidės ir dėl to aš labai dėkoju visiems kolegoms E, kurie padeda sukurti sveikatos e, priežiūros, vieningą sveikatos priežiūros Europą, Europą, kurioje, kurioje šis rytis taip pat bus e, suvienita. Dėkoju. Žodis tarybos atstoviai, ponė Giori. Dėkoju pirmininkė, ponė Grostet, gerbėmieji parlamento nariai, tęsė savo pasisakymą vengriškai savo gimtają kalbą. Džiaugiuosi, galėdama aptarti pacientų teisės, teikiant sveikatos priežiūras kitose valstybėse su jomis. E, momentas yra svarbus, nes po dviejų su pusės metų pagaliau šis dokumentas pasiekė antrąjį svarstymą. Pirmiausia, paminėsiu, kas prisidėjo prie to. Ispanija ir Belgija, pirmininkavusios anksčiau, joms reikėtų padėkoti už puikų atliktą darbą siekiant kompromiso taryboje. Tarybos vardu taip pat noriu padėkoti Europos parlamentui už puikų bendradarbiavimą ir pasirengimą siekti kompromiso. Manau, kad e, šis e, susitarimas bus labai naudingas pacientams visoje Europoje ir bus dar vienas žingsnis užtikrinant pacientų teisės ES. Dėrybos nebuvo lengvos, bet jos visada išliko konstruktyviomis. Visada bandėme ieškoti kompromisų. Žinau, kad ir čia parlamente vidaus diskusijos nebuvo lengvos, Ir pranešimas, dėl kurio rytoj balsuosite, yra e, taip pat e, sutarimo kompromiso tarp politinių frakcijų rezultatas. Taigi dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šio kompromiso. Ir visų pirma sveikinu ponę Grostet ir visus šešėlinius pranešėjus, be kurių šis teisės aktas nebūtų buvęs sėkmingai parengtas. Esu tikra, kad e, šis naujas teisės aktas e, pasieks pusiausvėros tarp e, pacientų teisių ir valstybių narių prievalės organizuoti sveikatos, apsl... sveikatos apsaugos paslaugas savo teritorijose. Man reikės, mes spręsdami keletą problemų pasiekime priimtinų sprendimų Visų pirma, suradome sprendimą dėl a, sveikatos paslaugų kokybės. Suradome sprendimą dėl iš ankstinių leidimų ir dėl kompensacijos, kai kalbama apie sveikatos paslaugas suteiktas kitoje valstybėje. Radome sutarimą taip pat dėl pacientų, kurie kenčia nuo retų lygų Taip pat sutarėme ir toliau taryboje svarstyti elektroninės veikatos klausimus. Taigi, manau, kad pasiekėme tinkamą bendradarbiavimo tarp valstybių narių ir sugebėjome surasti sprendimus kurie atitinka Europos teisingumo teismo sprendimus. Tai palengvins mūsų piliečiams gauti sveikatos paslaugas e, kitose valstybėse narėse. Ir e, šiame kontekste ypač norėčiau pabrėžti nacionalinių kontaktinių centrų vaidmenį. Abipusis e, receptų pripažinimas taip pat yra labai svarbus ir tai yra tam tikra prievalė valstybėms narėms bendradarbiauti tarpusavyje. 823 reglamentas e, dėl e, socialinių sistemų suderinamumo taip pat nėra pažeidžiamas. Valstybės narės turės laikytis principų, kurie dar kartą pakartoti visų trijų institucijų - lygybė, solidarumas ir šiuo kartu mes taip pat turime tam tikrą įdirbį e, efektyvinant sveikatos paslaugų teikimą. Ponis ir ponai, pirmininkaujantį Vengriją yra pasiryžusi siekti, kad šis teisės aktas būtų sėkmingai priimtas. E, belieka e, kalbos prasme e, nušlifuoti likusį tekstą ir tai bus pasiekta. Dar kartą dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šios sėkmės. Komisijos narys dalį. Prašau. Minister. Ačiū pirmininkė gerbiama ministra, gerbiami nariai. Noriu pasveikinti parlamentą pasiekus svarbų tikslą, tai yra susidarus, susitarus dėl šios direktyvos. Aš ypač dėkingas pranešėjai, poniai Grostet, šešėliniams pranešėjams, visiems jiems dėkingas už jų sunkų darbą rengiant šitą dokumentą. Taip pat noriu patiekoti anksčiau pirmininkavusiams Ispanijai ir Belgijai siekiant baigti darbą su šiuo dokumentu. Naujoji direktyva sukurs naujas išsames taisyklės, kurios naudingos pacientams visoje Europoje. Tai taip pat bus naujas bendrabiavimo etapas, bendrabiavimo tarp 27 sveikatos apsaugos sistemų. Pasiekti šio sėkmingo rezultato nebuvo lenka, lengva. Praeitais metais, kai pradėjau eiti šias pareigas, mane informavo, jog dėrybos dėl šios direktyvos yra aklavietėje. Ir čia matome gerą pavyzdį, kaip reikia politinio lyderiavimo, kaip reikia valios ir pasiryžimo. Manyčiau, kad tokius dalykus vietoj piliečių neturėtų spręsti Europos teisingumo teismas. Teismas pripažino pagal sutartį pacientų teisę į mobilumą, į judumą ir dabar mes turime užtikrinti, kad tos teisės būtų praktiškai gyvendinamos. Keli pastebėjimai dėl direktyvos. Pirma, direktyvoje aiškiai nurodo, jog pačios valstybės narės turi investuoti ir teikti savo piliečiams tokias sveikatos apsaugos paslaugas, kokių jiems reikia. Taip direktyva mažina neligybę ir mažina laiko terminus, per kuriuos teikiamos sveikatos apsaugos paslaugos. Taip pat pasiūlo daugiau pasirinkimo galimybių. O kai laukimo laikas laukiant gydimo yra pernelyg ilgas, tai tuomet pacientas gali pasirinkti kitą kelią arba gauti kompensaciją. Kita vertus, reikia labai aiškiai išsiaiškinti, dėl ko kyla tokie vėlavimai. Palyginus šią direktyvą su dabar galiojančiais teisės aktais, akivaizdu darosi, jog pacientai turės prieigą prie informacijos, taip pat galės pasimti sveikatos paslaugų teikėją. Komisija, galiu patikinti jūs, labai atidžiai žiūrės, kaip valstybės narys įgyvenina šitą direktyvą. Antra, direktyva suteikia pacientams prieigą prie informacijos apie jų teisės, apie užsienė teikiamas sveikatos paslaugas, ir nepalieka viso to tik privačioms iniciatyvoms arba internetui. Ir trečia, dėl sveikatos priežiūros kokybės. Direktyva skatina skaidrumą ir palyginimą tarp nacionalinių skirtingų standartų. Tai turėtų padidinti bendrą paslaugų kokybę. Ir ketvirta, direktyva tai pagrindas ES valstybėms bendarbiauti sveikatos apsaugos rytyje. Direktyva yra nėra griežtai privalomas teisinis dokumentas, tačiau tikiuosi, kad valstybės narės matys naudą direktyvos pritaikymę. Aš tikiuosi, kad valstybės narės imsis iniciatyvų svarbiose srityse, tai e-sveikata ir kitos sritys. Direktyvoje numatomi tam tikri etaloniniai centrai, jų įsteigimas, o iš to turėtų atsirasti geresnės paslaugos mūsų piliečiams. Gerbiami nariai, mums pateiktas kompromisas atspindi šios direktyvos dvasę ir tikslą. Tai yra e, sustiprinti piliečių teisės gauti sveikatos apsaugos paslaugas kitoje valstybėje. Tai yra naudinga visai Europos Sąjungai. Ir galiausiai aš noriu pakomentuoti tam tikrus institucinius aspektus tekste. Komisija šiek tiek abejoja, ar tam tikri siūlomi aktai būtų įgyvendinamieji aktai. Komisija nevykdys tų įgyvendinimo aktų, jeigu manys, kad tai yra deleguotieji aktai pagal sutarties 290 straipsnį. Ačiū. Panas Lyzė, ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos nary, ponė tarybos atstovė, kolegos. Tai yra iš tiesų labai svarbi diena visiems Europos pacientams. Buvo netoleruotina padėtis, kad turėti teisę keliauti į kitą valstybę narį, narę tą, tą teisę suteikė Europos teisingumo teismo sprendimai, tačiau tos teisės nebuvo įmanoma įgyvendinti realiai. Kiekvienas pacientas turėjo šią teisę apginti, kreipdamasis į Europos teisingumo teismą. Aš manau, kad tai yra ciniškas uh, elgesys ciniška situacija, juk mes kalbame apie silpnus žmonės, ligonius, kurie blogiausiu atveju galbūt net ir miršta dar prieš Europos teisingumo teismui primant sprendimą. Todėl labai svarbu skurti e, aišku teisinį iškumą. E, be to, E, Fransuas Krostet ir visi, kurie prisidėjo prie pranešimo rengimo, tikrai e, gerokai patobulino taisyklės, pavyzdžiui, įvesdami reikalavimai kurti kontaktinius centrus. Yra tam tikrus, e, tam tikrus aspektus įgyvendinti, kurių galbūt nebuvo matęs, nu, numatę teisingumo teismo sprendimai. Taip sukūriamas bendra Europos mm, sveikatos priežiūros sistema. Pabaigoje norėčiau padėkoti visiems kolegoms ir taip pat komisijos narį, nariui ponui Dalį ir taip pat Džonui Bowis, e, kuris sėdi salės viršuje. Visiems norėčiau nuoširdžiai padėkoti už šį darbą. Dėkui. Dėkoju. Pone Rot Berint. Ačiū, pane pirmininkė. Ponios ir pomai, tai yra nereikalingas teisės aktos ir aš tikiuosi, kad jis ir liks nereikalingu, nes pacientai jo nepasinaudos. Geriausių atveju pacientai e, gaus geriausias, sparčiausias sveikatos priežiūros paslaugą šalyje, kurioje jie gimė arba gyvena. Ir tai, kad mes šiandien apie tai turime diskutuoti ir e, priimsime rytoj teisės akto, teisingai sakė ponas Lyza, yra tiesiog ciniška. Tai reiškia, kad valstybės narės nesuvokia, ką jos yra skolingos mūsų piliečiams. Tai yra užtikrinti sparčią ir e, aukštos kokybės veikatos priežiūros paslaugų teikimą. Ir būtent šioje srityje, tokioje jautrioje srityje, svarbioje mūsų piliečiams srityje, tai yra tikrai didelė gėda. Ir jeigu šis teisės aktas iš tiesų realiai įsigalios, kada nors e, pacientams jo reikės, taip, tuomet aš tikrai džiaugsiuos, kad mes to pasiekėme ir padėkos, noriu padėkoti poniai Grostet ir kitiem kolegams. Mes pasiekėme tikrai daug. Pasiekėme to, kad retos lygos taip pat jas būtų atkreipta, dė, atkreiptas dėmesys. Ir tie žmonės, kurie serga ypač retomis lygomis, dažnai atsidurdavo aklavietėje, neturėdavo galimybių gydytis. Ir mums, mes taip pat pasiekėme, kad žmonės e, galėtų kreiptis į kontaktinius centrus e, visoje Europos Sąjungoje, kuriuose jie galėtų būti informuoti apie savo teisės. Tas taip pat, to, to taip pat nebuvo iki šiol. Pagaliau bus įtvirtintas, e, įtvirtinti geriausios praktikos mainai, mokslinių tyrimų pažango, paž, pažangos rezultatais bus dalinamasi. Visa to nebuvo. Taigi, tai yra didžiulis žingsnis į priekį. Jau nekalbu apie kitus dalykus, kuriuos būtų galima e, vardinti. Yra kai kurių dalykų, kurie mane labai liūdina, pavyzdžiui, visas tas teatras dėl iš ankstinių leidimų teikimo. E, tai parodo, kad valstybės narės nesuvokė, kas yra iš tiesų svarbu. Tačiau laimiai mums bendradarbiaujant pavyko pasiekti daug ir gerų dalykų. Mėlyje kolegos, mūsų tikslas turi būti uh, toks, kad e, sveikatos priežiūros sistemos visose valstybėse narėse būtų tokios tobulos, kad jokie e, piliečiai, ne vienas pilietis iš savo valstybės narės nekeliautų į kitą. Dažnai mėtomės klausimais, kas yra geras, kas blogas, mėt, e, kaltiname vieni kitus. Aš manyčiau, kad tuo, ką dabar pasiekėme, mes prisidėsime truputėlį prie didesnio šių sistemų skaidrumo. Aš esu iš šalies, kuri yra gana toli pažengusi šioje srityje, tačiau žinau, kokio, su kokiomis problemomis susiduria kiti, kai kurie žmonės ir tai man yra didelė gėda. Dėkoju pranešėjai, tačiau taip pat labai nuoširdžiai norėčiau padėkoti ponui Daliai ir jo e, komandai, kad E, Europos parlamentas ir e, mūsų didysis dokumento tėvas ponas Bauis į jų, į jų e, reikalavimus, į jų pastabas buvo atsižvelgta ir buvo išsaugotas, išsaugota Europos parlamento reikalavimo autentika. Nepaisant tarybos prieštaravimų ir spardimosi. Taigi po keletą metų, ko gero, galėsime pasakyti džiaugsmingai, kad mums pavyko. Dėkoju. Dėkuoju, dabar aš ir pats jau pamačiau poną Bauvis. Sveikinu jį sugrįžus į Europos parlamentą. Dabar žodis ponai Pervanovai. Dvi minutės. Dėkuoju, pirmininkė, ponė komisijos nariai, kolegos. Žvelgdami atgal į tuos keturis metus, kai mes pradėjome Europą pacientams judėjimą, visų pirma, Džiaugiuosi pasiektais rezultatais, sveikinu pranešėją, ponę Grostit, šešėlinius pranešėjus, na ir žinoma šios iniciatyvos tėvą, poną John Bowes, už tai, ką jis nuveikė. Europos parlamentas vieningai ir tvirtai laikėsi per darybą su taryba, mes gynėme pacientų teises ir dabar turėsime labai aišku teisės aktą, kuris reglamentuos gydimasi kitoje valstybėje narėje. Tai mažas žingsnis, bet tikrai didelis pasiekimas pacientų labui, nes jisai susitelkia ties jų poreikiais, informacija ir paslaugų kokybė. Taip, galima buvo siekti ambicingesnio rezultato. E, valstybės narės e, Suprantama, nori iš ankstinių sutikimų sistemas, kad neiškiltų grėsmė jų sveikatos sistemoms. Tačiau mesgi atstovaujame piliečiams ir atsakingi už tai čia, šiame parlamente. Paminėsiu vieną pavyzdį. Kokybė ir sauga. E, valstybės narės nenorėjo, kad būtų įgyvendinta informacijos keitimusi sistema, nors pasisakė už iš ankstinius leidimus. Tačiau mes turėsime griežtai stebėti, kaip teisės aktas įgyvendinamas ir kaip keičiamasi informacija, kad iš ankstinių leidimų sistema netaptų kliūtimi pacientams. Na ir e, pagaliau išreikščiau savo nusivylimą dėl vieno dalyko susijusio su elektroninė sveikata. Dėl valstybių narių pasipriešinimo komisijos pirminis pasiūlymas susilpnėjo. Noriu paklausti komisaro, ar komisija nepagalvotų, ar nereikia pateikti atskirą pasiūlymą dėl elektroninės veikatos, e, kad būtų galima užtikrinti duomenų tarpusavę suderinamumą, kad elektroninė sveikata Europoje taptų tikrovė. Dėkuoju. Dabar ponia Lambert. Pusantros minutės. Pirmininkė, turbūt daugelis prisimenate, kad pirmo svarstymo metu šis klausimas buvo kontroversiškas Ir dabar nuomonės skiriasi. Buvo būkštaujama, kad rinkos jėgos nugalės bendro intereso e, jėgas, kad pacientų teisės keliauti. E, buvo klausima, o kokie pacientai galės tomis teisėmis pasinaudoti, pasirinkimo teisė pasinaudoti. Man atrodo pasiektas sėkmingas kompromisas. Tai yra Nurodyta, kad pacientams, kuriems reikia skubios pagalbos, ją suteikiama, jis suteikiama pagal e, socialinės apsaugos sistemą. O šitas dokumentas e, leidžia pacientams patiems pasirinkti, kur vykti gauti sveikatos apsaugos paslaugas. Ir pagal tai skiriamas finansavimas. Dabar valstybės narės turi užtikrinti įgyvendinimą kad būtų patenkinti poreikiai, o šita direktyva suteikia teisinio aiškumo dėl tokių klausimų kaip teisinė atsakomybė, žalos atlyginimas. Taip pat užtikrinama, kad paslaugas teiktų kvalifikuoti medikai. Taip pat pasiektas geras kompromisas dėl retų lygų gydimo. Geresnis rezultatas negu pirmo svarstymo metu. Ir be kita ko mes, aišku, turėtume neužmiršti rūpintis pacientais ir savo valstybėse narėse. Ačiū. Toliau ponas Karpmas pusantros minutės. E, kolegos, pirmininkė, komisarė, aš noriu padėkoti abiems pranešėjams, poniai Groset ir ponui Bauvis. Daugiau kaip prieš metus komisija prieš pusę metų komisija pateikė savo pasiūlymą, nors darbas prasidėjo daug anksčiau, kai buvo dirbama su paslaugų direktyva. Ir matome, kad buvo padaryta klaida neįtraukiant į paslaugų direktyvą sveikatos apsaugos paslaugas. Kalbama tik tai apie pacientų teisės, bet nekalbama apie pacientų laisvą judėjimą. Realybėje sveikatos priežiūra skirtingai organizuojama skirtingose valstybės narėse. Aš pasiūlymui balsuojant šiandien pritarsiu. Šis pasiūlymas yra labai išsamus kompromisas tarp pacientų teisų ir valstybių narių teisų. šis pasiūlymas yra nedidelis žingsnis į priekį, tačiau svarbus žingsnis. Direktyvoje paaiškintos pacientų teisės, teisė informacija pagal subsidarumo principą valstybėms narėms tenka išskirtinė kompetencija finansuoti sveikatos priežiūrą ir prieigą prie jos Aš tikiuosi, kad ateitie mes šią, direkt, ateitie mes šią direktyvą tobulinsime ir to pačiu sustiprinsime pacientų teisės Europos Sąjungoje. Ačiū. Rytoj pagaliau tai įvyks. Sveikatos priežiūra taps vidaus rinkos produktu. Tai bus komercinė gerybė, komercinė prekė Ir e, e, nors mes e, suprantame, kad geriausia būtų, kad pacientas būtų gydomas vietoje, tačiau turime suteikti jam galimybę ir keliauti į kitą šalį gydytis. Ar iš tiesų kolegoms šito reikia? Sveikatos priežiūra yra pagrindinis žmogaus esminis poreikis, jis turi būti patenkinamas bet kokiomis aplinkybėmis. Ar jūs manote, kad jūs pacientams padarysite paslaugą? Aš nemanau. Aš nemanau, kad e, pacientų teisės yra sustiprinamos. Jei priimsime šią direktyvą, tuomet tai nebus geras dalykas. Pateiksiu pavyzdžių. Draudikai e, siūs savo pacientus per, į kitą valstybę, nes tenai bus pigiau gydytis ir galiausiai e, kilmės šalyje sveikatos priežiūros paslaugos taps prastesnės kokybės tai jau yra nebe pasirinkimo teisė, o prievolė keliauti į kitą valstybę. Ir kai kuriuose, jeigu kitose regionuose yra sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos pigiau, tuomet e, ten ir bus daugiausia keliaujama. E, tas e, sveikatos priežiūros turizmas, jisai bus įmanomas tik tai turtingiesiems, o ne, o ne skurdiesiems piliečiams. mes e, šituo teisės aktu tik tai prisidėsime prie vietos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės suprastėjimo. Belgijos e, viename laikraštyje apie tai jau buvo, yra galima paskaityti. Aš manau, kad e, deramos kokybės sveikatos priežiūros, priežiūros paslaugos turi būti teikiamos šalia namų, o ES deda pastangas, e, kad būtų skatinamas tas e, sveikatos priežiūros turizmas. Jeigu visi už, esate, pasisakote už tokias neigiamas tendencijas, tuomet balsuokite už ryto. Jei už mano poziciją, balsuokite prieš. Ponas Rusi, kolegos, iš pradžių e, direktyvoje buvo keliami kritiniai klausimai, bet paskui uh, Po trialogo iš tikrųjų atsirado gana subalansuotas tekstas, kuriame kalbama apie sveikatos paslaugas ir e, tarp valstybinį bendradarbiavimą gydant retas lygas. E, tikslas yra suteikti visiems pacientams, e, suteikti teisės į sveikatos paslaugas kitose valstybėse tuo pat metu vengiant to vadinamojo medicininio turizmo. Tačiau e, visai teisinga, kad už paslaugas mokėtų paciento kilmės šalis. E, mes e, valstybėms narėms turime numatyti prievalę teikti savo pacientams tinkamas paslaugas. Mes vis tik balsuosime už šį tekstą, nes jis yra patobulintas Lygiai tas ne, pats pasakytina ir apie kitą tekstą susijusi su Alzheimerio lyga. Aš manau, kad reikia siekti geresnės integracijos tarp skirtingų politikos sričių, nes galų gale reikia paremti e, didesnio bendradarbiavimo poreikį tarp e, valstybių narių pacientų labui. Dabar ponas Šegedį. Dėkuoju pirmininkė ponės ir, pir, e, ponės ir ponai, valstybės sekretorė. Aš pasisakau už sveikatos paslaugų teikimą kitose valstybėse, už pacientų teisės. Yra pakankamai pavyzdžių, kurie įrodo, kad pacientai ieško tokių sveikatos paslaugų kitose valstybėse. Žinome Luksemburgo atvejį. Deja, yra didžiulis skirtumas tarp valstybių narių rytuose ir vakaruose. Ir tie skirtumai nėra vien tik tai ekonominiai skirtumai. Skiriasi ir galimybės Ir e, būtent Europos komisijai tenka atsakomybė tuos skirtumus sumažinti. Jeigu norime, kad aukštos kokybės paslaugos bus, e, jeigu e, aukštos kokybės paslaugos e, bus teikiamas visose valstybėse narise, tai sumažės ir poreikis keliauti į kitą valstybę narę. Greta to, aš taip pat manau, jog yra labai svarbu koordinuoti medikų požiūrį į įvairių lygų gydimą, nes e, sveikata yra kiekvieno teisė. Negalime leisti, kad e, pacientas iš Vengrijos būtų gydomas kitaip, negu kad pacientas iš Švedijos. Ponas Fielner. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai bus vienas iš svarbiausių balsavimų, kokius aš esu patyręs per pastarusius šeštą metų čia parlamente. Ne tik dėl to, kad e, tema yra svarbi, nes mes visi, e, e, tiems, kurie nori, kad tas tekstas būtų įgyvendintas, jis būtų priimtas, tačiau ir tiems balsavimas yra svarbus, kas yra tiesiogiai susijęs, kam tai ypač rūpi, tai yra mūsų pacientai. Būtent į pacientų poreikius mes e, atsižvelgsime balsuodami už šį dokumentą. Be abejo, tai yra kompromisinis tekstas. Aš, kaip ir mano kolegos, suvokiu, kad e, Europos liaudės partijos frakcija būtų nuėjusi gal ir toliau, būtų siekusi toliau siekiančių dalykų, tačiau e, vis tiek pasiekta nemažai. Stengsime išvengti medicininio turizmo, sveikatos priežiūros sistemų E, netinkamo veikimo. Aš manau, kad siekiant tokio tikslo visada reikia e, e, leistis ir į tam tikrą riziką. Švedijos social, socialdemokratai pirmojo svarstymo metu taip pat nekišo pagalio į ratus, taigi čia ir socialistinė, socialistinis flangas nemažai prisidėjo. Mes daug metų diskutavome šio klausimu ir dabar pagaliau pasiekėme šį tikslą ir dabar komisija turi prisidėti prie pacientų teisų įtvirtinimo ir e, komisija turi visuomet tinkamai prižiūrėti, ar tos teisės nėra pažeidinėjamos. Dėkoju. Ponas Parnijų. Pone pirmininkė, pone komisijos nary. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mes esame patenkinti pažangą padarytą e, šią direktyvą, kurie, dėl kurios balsuosime rytoj. Europos Teisingumo teismas e, prieš keletą metų e, priemė sprendimus dėl e, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo skirtingose valstybėse narėse. Tai yra visiškai įprastas reiškinys. E, E, visa, vienas procentas visų ES e, valstybių narių sveikatos priežiūrai tenkančių išlaidų e, yra susijusios būtent su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu per sienas. Ponas, ponė Panjo, sako pirmininkas, truputėlį lėčiau kalbėkite. Štai, pavyzdžiui, angl, anglas keliauja į Prancūziją, kurioje turi būti operuojamas. Tokių pavyzdžių yra tikrai daugybė. Tačiau mes turime užtikrinti, kad sveikatos priežiūros paslaugos nebūtų vien tik komercinė pobūdžio paslaugos. Mes turime užtikrinti mūsų pacientų visokiojopas teisės valstybės narės turi tinkamai pasirūpinti deramų sveikatos priežiūros paslaugų teikimu. Mm, sutinku su ponia Rodberint ir kitais kolegomis, kad buvo, su, kad buvo teisingai padaryta e, reikalaujant įsteigti kontaktinius centrus, taip pat reglamentuojant e, kompensacijų mechanizmą ir um, informacijos mainus tarp valstybių narių. Tačiau mums reikia žengti dar toliau ir išeiti už šios direktyvos e, ribų, mums reikia išvengti bet kokių skirtumų tarp skirtingų sveikatos priežiūros sistemų Europoje. Reikia užtikrinti vienodą pacientų traktavimą, vienodą jų teisų užtikrinimą visoje Europos Sąjungoje. Tai yra visų mūsų piliečių uh, interesas. Dėkoju. Pone Lepanš. Monsieur le Président, Monsieur le commissaire. Pirmininkė, komisarė, gerbiama ministrė. Šis pranešimas pateikia tam tikrų teisinių paaiškinimų susijusių su Europos teisingumo teismu. Turėtume padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už tai, pagal direktyvą pacientams bus teikiama geresnė informacija, geresnės kokybės paslaugos. Taip pat geresnės paslaugos specializuotose lygo, e, ligoninėse mes negalime užkirsti kelio pacientams ieškoti medicinės pagalbos užsienyje. Tačiau kita vertus mes turėtume išvengti to medicinos turizmo, ir kenkimo socialinės apsaugos sistemoms. Mano nuomonė ne vienareikšmiška. Pavyzdžiui, ką reiškia protingas laiko terminas. Turėtume pasistengti, kad tas, ta savoka protingas laiko terminas nekenktų pacientams. Taip pat turėtume užtikrinti, kad valstybės narės pasistengtų, jog pacientams netektų per nelik didelį kaštai. Egzistuoja skirtingos išlaidų atlyginimo sistemos valstybės narse ir dėl to gali didėti neligybė tarp pacientų, jeigu skirtingose valstybėse jiems bus taikomos skirtingos taisyklės. Ponas Turmes. Gerbiamosios ponios ir ponai, melasis Džonai, puiku, kad tu čia. Ši direktyva sukuria aiškes, skaidrės teisės ir tokiu būdu situacija tampa aiškesnė, e, kai pacientai kel, kiekia keliauti į kitą valstybę narę gydytis. Taip pat ši direktyva prisidės prie to, kad informacija keliaujant į kitą e, valstybę gydytis tampa kokybiškesnė, e, aiškesnė. Tačiau direktyvą būtina įgyvendinti valstybių narių vyriausybėms. Tačiau ši direktyva kelia ir tam tikrų kliučių. Tai yra tai, e, dėl, apie ką svajojo kai kurios komisijos kad e, reikia atverti sienas, kad būtų pagerintos nacionalinės veikatos priežiūros sistemos. Didžiuojasi tuo, kad ir su ponia Grostet, ir su Džonu mums pavyko išlaikyti pusiausvyrą, sakant ne e, mediciniam turizmui ir pasisakant taip e, kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikiamoms skirtingose valstybėse narėse. Ir aišku, šią direktyvą šio klausimo mes neišspręsime. Kokybę užtikrinti gali tik tai papildomos investicijos valstybėse narėse. Aš džiaugčiausi, ponė Dali, jeigu jūs po to, kai e, patvirtinsime šią direktyvą, daugiau dėmesio sutelktumėte į socialinių, e, socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentą, kuriame yra puikiai reglamentuojama šis rytis, kad jūs darytumėte didesnį spaudimą valstybėms narėms e, įgyvendinant tą reglamentą ir kartu ir direktyvą užuot siekus didesnio liberalizavimo, paslaugų liberalizavimo. Dėkui. Ponas Winburn. Dėkoju, ši direktyva žengia konkrečių žingsnių, konsoliduojant pacientų teisės ir užtikrinant jų teisės į sveikatos paslaugas visoje Europos Sąjungoje. Aš galvoju apie savo rinkimų apygardą Velse, kur uh, sveikatos uh, paslaugos yra valdomos per Velso nacionalinės institucijas. E, šiuose pasiūlymuose randame pakankamai daug lankstumo, kurie e, leis e, apsispręsti dėl tinkamo gydimo pasiremiant iš ankstinio sutikimo sistemą, nesukeliant taip pat papildomų rūpeščių sveikatos apsaugos sistemoms. Iš tikrųjų, draugė su ponu Bovis ir e, dokumento rengėjais mes galime džiaugtis e, pasiektų rezultatų geresnių bendradarbiavimų e, Europoje. Tai leis pasiekti aukštesnių standartų ir suteikti pacientams daugiau pasirinkimo. Ponas Ferrera, dėkoju pirmininkė. Šios direktyvos E, tikslas labai aiškus nuo pat pradžių, kad e, sveikatos paslaugos e, taptų, kaip ir kitos paslaugos, liberalizavimo objektu. Ir tai padarys sveikatos paslaugas dar brangesnės, jos tampa uh, rinkos dalimi, tai tik tai sustiprins neligybę tarp piliečių, e, bus nenaudingos tiems, kurie neturi tinkamų išteklių ir negalės arba privačiai gydytis, arba keliauti į kitą valstybę narę. E, kai kurioms valstybėms narėms, tokiams kaip Portugalijai, e, ši direktyva suduos didelį smūgį, taip pat ir sveikatos apsaugai tenai. ES, kuri varžo nacionalinius biudžetus, kai kalbama apie viešųjų paslaugų finansavimą, dabar nemato jokios problemos uždėdama papildomą naštą. E, atsižvelgdama į privačių grupių, kurios siekia tik tai pelno interesus. O e, kur yra garantijos dėl paslaugų kokybės, nors ir kalbama apie iš ankstinius leidimus. Čia kokybės klausimai nėra sprendžiami. Mes žinome, kad sveikatos paslaugos nebuvo įtrauktos į Balkensteino direktyvą. Dabar mes žiūrime, kad tos išimtis išlieka ir čia. Ponas Paška. Ačiū ponė pirmininkė. Komisarė, pradžioj pasakysiu, kad e, esu šiek tiek nusivylęs tarybos poziciją dėl pacientų teisų į sveikatos paslaugas kitose valstybėse narėse. Per pirmą svarstymą taryba nepriėmė daugelio Europos parlamento gerų pasiūlymų. Manau, kad Europos parlamentas jau iš pradžių pateikė gerą pagrindą pacientų teisėms sustiprinti kad e, pacientai galėtų gauti tinkamą gydimą kitoje valstybėje narėje, nesukeldami per nelik didelių rūpeščių tos valstybės sveikatos apsaugos sistemai. E, antrajame svarstymė išliko Europos parlamento pirminė pozicija. Mes nuo skaidrumo stokos perėjome prie orių sprendimų Ir remiantis teisingumo teismo sprendimais galima kalbėti apie naujas galimybės, naują paslaugų kokybę mūsų piliečiams, todėl turime stengti šią direktyvą kuo greičiau gyvendinti mūsų kasdieniniam gyvenime. Pone Ronsulį. Ačiū, ponė pirmininkė. Po ilgų teisinių diskusijų ir kovų mes rytoj jau pagaliau galėsime balsuoti dėl šios direktyvos ir sukursime aiški teisinį, aišku teisinį pagrindą mūsų piliečiams. Tai sudarys galimybės visiems pacientams būti deramai informuotiems ir suteiks jiems teisę, e, tokias teisės, kokios buvo patvirtintos ir Europos Teisingumo teismo sprendimais. E, bus užtikrinta prieiga prie sveikatos priežiūros paslaugų visose valstybėse narėse. Ligoniai turės geresnė, geresnė, jiems bus teikiama geresnė informacija apie tai, kokias tol galimybės jie turi vienoje ar kitoje valstybėje narėje gydytis. Ir tie pacientai, kurie nori keliauti į valstybės narės, galės pateikti e, būsimų išlaidų samatas, kurios, e, kuria bus, e, pagal ją bus kompensuojamos tos išlaidos. Valstybių narių numatytos E, taip pat numatyta galimybė valstybėms narėms savanorių pagrindų, savanoriškų pagrindų e, išlaidas padengti iš anksto. Na, E, reikia pasakyti, kad yra daug dalykų, daug esminių klausimų, kurio, dėl kurių pavyko mums susitarti ir padėjo, taip mes padėsime mūsų piliečiams tapti judesniems ir šioje srityje dėkoju. Pone Kadenbach, ačiū pone pirmininkė, pone tarybos pirmininkė, pone komisarė. Aš suprantu, kad politikų užduotis yra užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę savo piliečiams ir šis rytis, sveikatos priežiūros rytis nėra paprasta sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas turi būti užtikrintas visiems piliečiams, nepaisant jų socialinės padėties, jų gyvenamosios vietos. E, tačiau vis dėlto bus tokių atvejų, kai pacientai e, iš tiesų turės, e, bus priversti ar galbūt norės kreiptis į kitos valstybės sveikatos priežiūros institucijas, E, dėl gydimo, kadangi nebus užtikrintas toks gydimas, ne, nebus įmanomas toks gydimas jo e, šalyje. Tačiau reikia tikėtis, kad e, tai nebus susijęs su pernelyg didelė finansinė našta pacientams. Aš regiu šią direktyvą kaip didelį, didelę sėkmę, nepaisant to, kad kai kurios valstybės narės e, galbūt, e, kai kurioms valstybėms narėms ji turės ir tam tikrų neigiamų padarinių. Tačiau jeigu ji bus įgyvendinama e, visokiojopai, vieningai, visose valstybėse narėse vienodai, tuomet ir turės gerą įtaką visoms valstybėms narėms ir Europos Sąjungos piliečiai turės galimybę naudotis aukštos kokybės veikatos priežiūros paslaugomis, kiek manoma, mažesnėmis išlaidomis. Dėkoju. Pone Rys. Voilà qui est rectifié, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Madame la Ministre. Je... Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Pone ministrė, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai Grostet, kuri perėmė stafetę iš pono John Bowis. Aš jį taip pat sveikinu, puikiai nuveiktų darbų. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kokį svarbų vaidmenį suvaidino pirmininkavusi Belgija. Ji prisidėjo prie tikrai labai sudėtingo, kompo, sudėtingo kompromiso pasiekimo E, kuomet tos kompromiso siekia Europos parlamentas ir kai kurios priešiškai nusteikusios valstybės narės. E, tarp valstybinės sveikatos priežiūros paslaugos e, sudaro tik tai 1 procentą visų sveikatos priežiūros paslaugų teikiamų ES, tačiau nors tai yra simbolinis skaičius, tačiau jis turi tikrai didelę e, simbolinę reikšmę. E, E, yra labai svarbu, kad mūsų piliečiai ir toliau turėtų galimybę naudotis tarp valstybiniu mastu sveikatos priežiūros paslaugomis ir yra labai svarbu užtikrinti deramą jų informavimą. Ir diagnoz, lygų diagnozavimas ir, jų, ir pacientų gydimas turi būti įmanomas ir kitose valstybėse narėse, ne tik jų gyvenamosioje vietoje. Dėkoju. Pana Šimanski. Panie przewodniczący, panie komisarzu, pani sprawozdawczyni. Ponas pirmininkė, komisarė, gerbiamą pranešėją. Negalima kalbėti vien apie teisės. E, šią direktyvą randame ir trūkumų, ir privalumų, nors ir pasiekime pažangos, tačiau Europoje pernelyg daug skirtumų, ypač tai pastebima medicinos rytyje. Ypač taip yra skurdesnėse šalyse. Pereinamo laikotarpio šalyse ypač e, sunku patenkinti pacientų poreikius medicinos rytyje. Ši direktyva padės įgyveninti įvairias reformas ir atkreips piliečių dėmesį į tai, kad sveikatos apsaugos paslaugos nėra pakankamai finansuojamos. O tai kenkia pagrindiniam ES turtui, tai yra jos piliečių sveikata. Mes dėkojame Jums už pasiektą kompromisą. Pone Vils, dėkoju. Ši direktyva gali labai greitai prisidėti prie e, to, kad sveikatos priežiūros e, paslaugos, jų kokybė galiausiai sumenks, e, apsiribojant vienu pačiu minimaliausiu bendru vardikliu. Mes pasisakome kategoriškai prieš tokią direktyvą ji sveikatos e, e, e, draudimo įmonėms į rankas įduoda instrumentą, kuriuo jos jums piknaudžiauti, kuriant nepamatuotą konkurenciją ir spaudimą kainoms. Ir jeigu paslauga teikiama, sveikatos priežiūros paslauga porą kilometrų e, toliau nuo gyvenamosios vietos, e, nuo e, e, savosios sveikatos priežiūros institucijos yra e, pigesnė, tuomet bus keliaujama būtent tenai. Ir tai tikrai neprisidės prie mūsų piliečių e, sveikatos skatinimo. Aš norėčiau paklausti visų kolegų, ar šioje tikrai jautrioje srityje norite, kad įsigalėtų pacientų turizmas, kad, jų, kad įsivyrautų medicininis turizmas. Tai yra valstybės viešo intereso paslauga, kuri turi būti teikiama e, visiems vienodai vietos lygmenių. Dėkoju. Pone Rosbach. Ačiū, pirmininkė. Sergantieji tikrai nenorės vykti į užsienį, jeigu sveikatos priežiūra yra gera jų valstybėje. Tačiau ne visada taip yra. Finansavimo modeliai keičiasi. Pacientams turi būti suteikta lygiai tokia pati galimybė gauti geras paslaugas kitoje valstybėje narėje. Pacientas turi gauti tokią galimybę, jeigu, tarkime, jo valstybėje nėra reikiamų paslaugų arba reikiamų medicininių žinių. Tai ypač pasakytina apie itin retas lygas. Galbūt mes galime koncentruoti itin retų lygų gydimą tam tikrose keliuose centruose ES, ten sukaupti žinias, kompetenciją ir efektyviau gydyti pacientus. Tačiau kita vertus, tai nereiškia, kad valstybės narės turi atsisakyti savo sveikatos apsaugos sistemų. Ir galiausiai aš norėčiau padėkoti komisarui dalį už darbą. Lukačievska. Pone Lukacijevska. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Iš pradžių norėčiau pasveikinti ponę Grostet, pranešėją kuri atliko labai sudėtingą darbą. E, dirbti buvo nelengva dėl valstybių narių skirtingo požiūrio ir įvairių sveikatos apsaugos sistemų skirtumų. Surasti kompromisą, suderinti lūkesčius ir galimybės e, pareikalavo ne tik tai gerų dėrybinių įgūdžių, bet ir kompetencijos E, direktyvoje kalbama apie pacientų teisės kitose valstybėse narėse. Mm, ir e, svarbiausia, ši direktyva toms valstybėms, kur prieiga prie e, kvalifikuoto medicinos personalo pacientams yra pakankamai ribota. E, tikimės e, taip pat, kad e, ši direktyva pakeistų valstybių narių, kurios iš pradžių ją blokavo požiūrį e, Eina kalba apie tam tikrų išlaidų kompensavimą, nors e, direktyva susitelkia būtent ties pacientų teisėmis. Aš tikiuosi, kad direktyva teigiamai paveiks ne tik pacientų e, teisės ir galimybės, bet taip pat ir prisidės prie valstybių narių sveikatos apsaugos sistemų tobulinimo. E, taip pat ji prisidės prie pacientų judimo, prie jų teisių ir e, sumažins skirtumus tarp e, sveikatos paslaugų įvairiose valstybėse narėse. Panas Prelo Rodrygės. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, tiesiog privalu e, padėkoti poniai Grostet, poniai Rodbėrint už atliktą darbą. Visuomenės sveikata yra šio pasiūlymo pagrindas. Ir e, pasiūlymo nuostatos e, suteiks galimybę e, mūsų piliečiams gauti sveikatos paslaugas tada, kada jų prireikia. Žinoma, jų kilmės šalies sveikatos apsaugos sistema turės prie to taip pat prisidėti. Bet jeigu siekiame lygių galimybių visose valstybėse narėse, tai turime suteikti galimybę pacientams keliauti į kitas valstybės. Taigi, kalbant apie paslaugų lygį, reikia pasiekti tam tikrą e, saugumo garantiją. Ponas Užky. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Tie iš jūsų, kurie dirba čia parlamente jau kurį laiką, prisiminsite, e, kaip viskas prasidėjo. Tikrai juokinga istorija. Viskas prasidėjo nuo ponios Hebhardt pranešimo apie paslaugų laisvą judėjimą. ES. Paskui mes pamatėme, kad sveikatos paslaugos nusipelno atskiro teisės akto. Na ir paskui beliko tik tai ta dalis, kur kalbama apie pacientų teisės laisvai judėti ES siekiant sveikatos paslaugų, bet ne apie pačių paslaugų judėjimą. Norėčiau akcentuoti, kad kartais mūsų e, europiniai įsipareigojimai yra susiję daugiau su simboliais negu su tikrosiamis laisvėmis, kuriomis remiasi ES. E, valstybės narės jaučia pakankamai daug susirūpinimo dėl tokių dalykų kaip e, aukštos kainos. Galbūt tai, ką turime, nėra visai tai, ko norėjome, tačiau manau, kad vis tik tai yra e, žingsnis tinkama kryptimi. Dabar ponė Schnellhardt. Ponas Šnelhartas. Sveikintina tai, kad ši direktyva pagaliau bus e, priimta. Ir e, tikiuosi, kad visas teisėkuros procesas nebus sužlugdytas. Aš manau, kad pranešėjai ir visai jos komandai ir pirmininkavusiai Belgijai reikia dėkoti už e, dėrybas už, ir už juose pasiektus rezultatus. Labai džiaugiuosi, kad valstybių narių e, teisė e, aiškiau apibriešta e, valstybių narių teisė nustatyti, kaip turi būti teikiamos tos paslaugos jų teritorijoje. Aš manau, kad kad labai puiku, kad dabar galima aiškiai suprasti, kaip, kokiais pagrindais ir kodėl kokių kriterijų e, būtų e, valstybės narės galėtų atmesti e, valsty, paslaugos, sveikatos priežiūros paslaugos teikiamumą kitoje valstybėje pagristumą. Mes jau esame E, priėmė e, tam tikras taisyklės reglamentuojančias šią sritį, tačiau dar turime e, kai kurių neišspręstų klausimų, ypač kai kalbame apie retomis, reto, retomis lygomis sergančius ligonius, jų padėtį. Jie turi turėti galimybę ieškoti galimybę, gydimo kitose valstybėse narėse. Aš manau, kad žalių, atsiprašau, kairiųjų šio, šiuose rūmose išreikštas susirūpinimas dėl direktyvos taikymo e, yra visiškai nepagristas. Dėkoju. Pane Strela. Ačiū, pane pirmininkė. Šis tekstas e, bus, yra įvairių, e, labai tikrai didelio darbo, didelių e, kompromisinių susitarimų rezultatas ir štai aš labai visiems dėkoju, kas prie to prisidėjo direktyvoje numatyta daugiau garantijų siekiant užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir saugumą. Tačiau reikia, galima buvo padaryti daugiau 7-8 straipsnėje reglamentuoti E, šią sritį aiškiau, griežčiau, ypač kai kalbame apie socioekonominių požiūrių e, pažeidžiamas visuomenės grupės. Kur, tai yra tie žmonės, kurie galbūt nekeliaus į kitą valstybę narę dėl finansinių galimybių, dėl, dėl kalbos barjero tose šalyse, kurio, kurios turi e, gerą šveika, sveikatos priežiūros sistemą, e, kurioje mm, yra puikiai e, teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, jos yra kokybiškos, tos šalis neturėtų būti dezorientuotos, jos neturėtų nukreipti savo žvilgsnio vien tik tai turtinguosius, kurie gali atvykti pasinaudoti tokiomis paslaugomis. Dėkoju. Pone Maginės. Pirmininkai, kaip ir kiti, aš džiaugiuosi šią diskusiją ir direktyvą ir dėkoju pranešėjai. Tačiau kalbėsiu rezervuočiau negu kai kurie nariai. Tikrai neteisinga būtų teikti, kad viskas toje srityje yra gerai. Dar daug darbų reikia nudirbti. Noriu pacituoti komisaro žodžius. Jisai pasakė, kad visoms valstybės narėms tenka pareiga investuoti savo valstybėse ir investuoti į paslaugas pacientams. Mano valstybė Airija priklauso toms valstybėms, kurios tuo nesirūpina, kur pernelyg ilgos pacientų eilės. Ir dėl to Airijoje dėl vietos ligoninių uždarimų kyla daug protestų. Ši direktyva veiks sėkmingai, jeigu privers valstybės narės, jų paslaugų teikėjus pagerinti paslaugas į jų teikimą savo valstybėje. Nes šiaip ar taip už paslaugas mums reikės sumokėti. Bet kuriuo atveju pacientams pasinaudojus teisėmis pagal šią direktyvą. Šiaip jau pagal reglamentą 883 pacientai taip gali keliauti medicinos tikslais, tačiau tik tai to jie nežino. Tad informuokime piliečius, kokias teisės jie turi. Mes neprivalome vykti į užsienį ieškodami paslaugų, bet jeigu norime, jeigu yra būtinybė, tai galime tai padaryti. Pone Hercog, pirmininkė, aš šią progą noriu pasvenkinti ir Vengrijos atstovus pirmą kartą šio pirmininkam metu dalyvaujant čia. Aš noriu padėkoti pranešėjai ir šešiliniams pranešėjams ir John Bowis. Labai svarbu nekvestionuoti valstybių narių prievolės teikti kokybiškas medicinos paslaugas. Valstybės narės privalo tai daryti. Ši direktyva nėra skirta vien turtingiesiams. Pirmiausia, jos tikslas yra užtikrinti retų lygų gydimą. Taip pat pagal ją galima atsižvelgti į tam tikrus specifinius faktorius, pavyzdžiui, terminių vandenų vonės Vengrijoje e, tokiomis specifinėmis paslaugomis galėtų pasinaudoti uh, pacientai pagal šią direktyvą. Ponas Kaza. Daugelis mūsų e, visiškai nesirūpiname, kuomet esame sveiki ir e, sveikatos paslaugų nereikia, bet kai tik tai susirgame, suvokiame, kaip svarbu turėti aukštos kokybės sveikatos paslaugų sistemas. ES piliečiai turi tą privalumą, kad jie gali ieškoti sveikatos paslaugų kitoje valstybėje, jeigu jų lygos neįmanoma pagydyti savo šalyje. Turime suprasti, žinoma, kad tai, taip sakant, e, paskutinis e, šansas, paskutinė galimybė. Kai nėra pasirinkimo, ir tenka rinktis tą kelią, turime užtikrinti, kad nebus pernelyg daug biurokratijos ir kad tos paslaugas bus prieinamos. Žinoma, valstybės narės turi turėti galimybę apsaugoti savo sistemas, jeigu kartais e, kiltų tam tikra įtampa jų pačių sistemoms. Dėl to yra numatyta iš ankstinio sutikimo sistema. E, Jau dabar e, matome, pavyzdžiui, iš to, kaip organizuojama e, organų e, donorų sistema, kad Europas sugeba surasti tinkamus sprendimus. Pone Roitova, džiugu, kad parlamentas rado sutarimą dėl pacientų teisių po to, kai tas teisės gynė tik tai Europos teisingumo teismas. Prieš septynius metus sveikatos paslaugos buvo bandomas įtraukti į paslaugų direktyvą. Ir aš norėčiau padėkoti ponui Bauvis už dabar laimėtą mūšį, už priimtiną sutarimą ir taip pat į tam tikrus apsaugos straipsnius. Direktyva padarys e, galima retų lygų gydimą. Taip pat tai reikš, kad ir mano pačios e, ilgalaikės ambicijos tobulinti sveikatos apsaugos sistemą pagaliau bus įgyvendintos. Bet mes turime galvoti ir apie kitus tikslus, tame tarpe ir apie e, sveikatos apsaugos darbuotojų judumą. Ponas Stolojan. Ačiū ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu pasveikinti ministrę Giori, e, palinkėti jai e, sėkmės įgyvendinant e, jos įgaliojimus ir pirmininkaujant Vengrijai. Sveikinu visus, kurie prisidėjo rengiant šio pranešimo projektą, dėl kurio diskutuojame. Kaip žinote, Rumunija yra viena iš tų E, valstybių narių grupės, kuri turėjo tam tikrų išlygų dėl e, tų sprendimų, kurie priimti taryboje. E, tos išlygos nereiškia, kad Rumunija priešinasi sveikatos paslaugų teikimui kitose valstybėse narėse. Tos išlygos tik tai reiškia, kad yra tam tikrų susirūpinimų dėl finansinio tvarumo Ir būtent dėl tos e, tar, tar, to, tarp, tarp valstybinio elemento, kuris gali atsirasti. Kaip e, žinote, kai kurios valstybės narės e, turi labai žemas nacionalinės pajamas. Bet tuo pat metu aš manau, kad valstybių narių sveikatos paslaugų sistemos reforma yra labai svarbus dalykas ir šia prasme manau, kad Europos komisija turėtų labiau įsitraukti į medicinos paslaugų sistemų reformą. Pone, Pone Klas, pacientų mobilumu mes užtikriname jų e, e, teisę artėti, toliau artėti prie Europos. Mes priartiname Europą prie piliečių. Labai dėkoju visiems, kurie dirbo prie šios direktyvos. Mes visi diskutavome e, šiuo klausimu labai intensyviai ir dar nesame autostradoje, kuri mus nuvestų tiesiai į, į, į mūsų tikslą, tačiau pradžia yra gera. Situacija yra sudėtinga. 27 valstybės narės su skirtingomis sistemomis, e, skirtinga sveikatos priežiūros paslaugų struktūra ir sveikatos draudimų sistemos yra skirtingos. E, Viet, nuolatinių e, sveikatos priežiūrai skirtų įstatymų pripažinimas ir kitose valstybėse narėse yra teisingas žingsnis. E, ir teisingas požiūris. Mums reikia užtikrinti piliečiams galimybę naudotis paslaugomis, kurias siūlo ir kitos valstybės narės. Ypač tai pasakytina apie retas lygas. Ne kiekviena valstybė narė yra pakankamai e, pajėgi gydyti savo pacientus e, nuo retų lygų. Mano regiono E, piliečiai, kurie gyvena e, pasienio regione tarp Vokietijos, Belgijos ir Luksemburgo, tai bus tikrai didelis e, žingsnis į priekį ir tikrai Europos priartėjimas prie jų dar vienu žingsniu. Ponas Fernandes. Ačiū, ponė pirmininkė. Ši direktyva sudaro galimybės visiems ligonėms ES tinkamai E, gauti e, kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Ir ta teisė e, naudotis tokiamis paslaugomis ne tik savo valstybėje narėje buvo užtikrinta jau Europos teisingumo teismo sprendimais taip pat užtikrinama galimybė kompensuoti patirtas išlaidas. Tai yra dar vienas žingsnis Europos link ir Europos solidarumo įtvirtinimas sveikatos priežiūros paslaugų kokybė taip pat pagerės ir bus suteikti, sudaryti papildomi stimulai moksliniams tyrinamams, technologijų plėtrai. E, piliečiai galės pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis ten, kur jie manys, e, e, jog ta paslauga yra atlie, teikiama geriausiai, kokybiškiausiai. Sveikatos apsaugos ministrai taip pat yra pareiškę, kad tokia galimybė, kai kurių valstybių narių e, ministrai tai yra pareiškę, kad tokia galimybė turės tik tai e, labiau pasiturintys piliečiai. Štai, pavyzdžiui, Belgijoje sistema yra tikrai gera, e, joje dirba geri, kompetitingi gydytojai ir aš manyčiau, kad naujai kuriama sistema padės E, sistem, tokiom sistemom įtvirtinti ir kurtis ir kitose valstybėse narėse. Dėkoju poniai Grostet už puikų darbą. Dabar pradėsime spontaniškas diskusijas. 17 narių paprašė žodžio. Ketinu visiems suteikti žodį, nes tai svarbus dokumentas, tačiau prašome kalbėti neilgiau vienos minutės, po to bus išjungtas mikrofonas. Noriu kreiptis į šio dokumento krikštą tėvį John Bovis, taip pat į pranešėją ir padėkoti jiems, kadangi per šį dokumentą išgirdome ir pacientų balsą. Ačiū. Pacientų teisės laukimo sąrašų sutrumpinimas, nekompetitingo medikų e, panaikinimas, e, visą tai turėtų užtikrinti šitą direktyvą. Jūs turbūt suprantate, valstybės narės, kurios negali išleisti didžiulių sumų sveikatos apsaugai. Ir išjungtas mikrofonas. jei balsuosime už šią direktyvą, tuomet mes paskatinsime skurdžiausias valstybės narės dar labiau pasistengti, o jei balsuosime prieš direktyvą, tai pakenksime pacientų teisėms. Aš esu įsitikinęs, kad sugebėsime rasti tam tikrus sprendimus, rasti kompromisą. Mano šalyje, pavyzdžiui, stomatologinės paslaugos ir kitos medicinos paslaugos gali būti laikomos konkurencingomis. Panas Howard, mm, e, man nerima kelia tai, kad mūsų pasiūlymai dėl to, kaip turi reaguoti vienos valstybės narės e, medicinos reikalus reglamentuojant pačios institucijos, kai e, joje e, nusižengia e, gydytojas iš kitos valstybės narės. Britanijoje turime atveją, kai žmogus Gydytojas prasižengęs Britanijoje buvo išbrauktas iš e, sąrašų e, tenai, bet toliau praktikuoja Vokietijoje. Yra ir kitų pavyzdžių. Jie rodo, kad Europos, Europos teisėje yra didžiulė spraga kuris e, suteikia žmogui, blogai dirbačiam vienoje šalyje, toliau praktikuoti kitoje ir kelti riziką pacientams. Pane Morai, dėkuoju pirmininkė, norėčiau pirmininkančios Vengrijos atstovus paprašyti, kad jie dirbdami taryboje išnaudotų pirmininkavimo šešis mėnesius tam, kad iškeltų labai konkrečias problemas ir poreikius, kurie yra susikaupę buvusiuose komunistinėse valstybėse. Kalbant e, apie sveikatos paslaugų suvienodinimą visose valstybėse, turime neužmiršti, kad Vengrijoje, pavyzdžiui, e, gydytojas ar e, dirba už atlyginimą, kuris yra nedidesnis kaip 600 eurų. Ar rimtai jūs žiūrite į savo pasiūlymus? Ar tikrai reikia dabar džiaugtis Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Pone Zovija. E, pone Uvyr, jums žodis e, vieną minutę. Nesitikėjau, kad taip greitai gausiu žodį, atsiprašau. Žengėme svarbų žingsnį stiprindami pacientų teisės. Tačiau e, mane štai kas suneramino. Buvo pareikšta baiminimosi dėl vadinamojo medicininio turizmo. E, e, kitaip sakant, aišku, kad žmonės yra susirūpinę dėl savo pragyvenimo lygio, o kiti bijo, kad atvyks pacientai iš neturtingesnių šalių ir tokiu būdu sukels pacientų eilės. Bet tam nėra jokio pagrindo, nes bus kompensuojama pagal tos valstybės narės, iš kurios pacientas standartus. Taigi vėl kalbame apie uh, Lenkijos santechnikos sindromą sveikatos apsauga ir ši direktyva savo ruoštų yra labai svarbi, tačiau direktyva gali padaryti ir neigiamos įtakos valstybių narių sveikatos apsaugos sistemoms. Tiesa, yra ir teigiamų aspektų, sustiprins valstybių narių mm, tam tikrus sveikatos apsaugos sistemų aspektus. E, teko suderinti įvairius poreikius, pavyzdžiui tai, kad valstybės narės pačios pasirinktų, kurioms paslaugoms bus taikoma šitą direktyvą. E-medicina taip pat yra aptariama direktyvoje, valstybėms narėms paliekamas pasirinkimas. Šis dokumentas išsaugo valstybių narių autonomiją medicinos rytyje ir tuo pačiu suteikia daugiau teisų pacientams. Ir aš Tuo pačiu noriu pasveikinti ir John Bowis. Ponas Kelly. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju, kad suteiksite galimybę mums visiems pasakyti. Neketinu viršyti minutės. Diskusija buvo įdomi ir informatyvi ypač atsižvelgiant į tai, kad ES dabar prioritetą suteikia pacientams, ar jie būtų turtingi ar mažiau pasiturintys. Taip pat svarbu, kad akcentuojama keitimasis informacija. Aš tikiuosi, kad direktyva darys spaudimą kiekvienai valstybėje nariai suteikti visiems pacientams tinkamas sveikatos apsaugos paslaugas. Na ir pabaigoje norėčiau pasakyti, kad mano manimu <laughs> sveikatos paslaugų lygis yra nepaprastai svarbus visiems mums. Ponas Tabadžiai. Dėkoju e, komisarė Dalį, valstybės sekretorę, dėkoju poniai Grostet ir pasakysiu keletą pastabų. E, pabrėšiu kontaktinių, nacionalinių kontaktinių centrų vaidmenį, informuojant pacientus. Taip pat labai svarbu spręsti retų lygų problemas ir svarbu užtikrinti, kad pacientai neturėtų mokėti už paslaugas iš anksto. E, taip pat e, labai svarbu numatyti tas, e, tas pasienio teritorijų situacijas tarp, pavyzdžiui, Vengrijos ir Austrijos, Vokietijos ir greitimų valstybių. Ir pasakyti, kad ten egzistuoja tikrai didelis potencialas. Dėl to, kad nėra kalbos barjero. Jį reikia panaudoti. Thank you. Aš manau, kad e, sveikatos paslaugų teikimas kitoje valstybėje yra iš ankstinė sąlyga tam, kad užtikrintume kuo geriausią sveikatos apsaugą. Turime užtikrinti pacientų teisę, suteikdami jiems visą informaciją ir paremdami bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Svarbu užtikrinti, kad ta informacija sklistų apie tokias paslaugas kitoje valstybėje. Tokios programos e, galėtų informuoti pacientus ir įgalinti juos pasinaudoti tą sistemą ir e, kuo mažiau ją piknaudžiauti. Todėl mes manome, kad skatindami tas veiksnės e, sveikatos apsaugos sistemas mes geriausia galime E, sukurti Europinę sistemą. Dabar žodis ponui Balčyčiui. Pats sveikinu visus pranešėjus šios svarbos dokumento sukūrimo progą. Ir šiuo metu žmonėms kyla daug neiškumo dėl galimybės gauti sveikatos priežiūros paslaugas kitose ES valstybėse narėse, kompensacijų už suteiktas paslaugas, atsakomybės už klinikinę priežiūrą po gydymo. Vienoje valstybėje narėje išrašyti vaistų receptai ne visada pripažįstami kitose šalise ši direktyva yra labai reikalinga mūsų žmonėms nes šiuo metu taikoma sistema yra paini o gauti tinkamą informaciją yra sudėtinga. be to mokslo pažanga yra labai nevienoda todėl ši direktyva suteiktų galimybę pacientams gauti tinkamą gydymą kitoje valstybėje narėje jei jis neteikiamas paciento. tai leistų realiai pasinaudoti pacientams bendros rinkos teikiamais privalumais ir turėtų teigiamą poveikį kiekvienos valstybės narės sveikatos priežiūros sistemos teisingesnei reformai ateityje. Ačiū. Gracias, colega. Tiene la palabra el señor Iacolino. Ačiū, ponas Iacolino. Grazie, Presidente. Questo provvedimento è sicuramente un provvedimento organico. Ačiū, pirmininkė. Tai labai e, svarbi nuostata ir pranešėjas nusipelno aplodismentų, pagirų. Tai labai artimai susiję su pacientų teisėmis ir taip pat e, mobilumo teise Europos Sąjungoje. Ir e, šitą teisę pripažinome labai specializuotų lygų atveju, retų lygų atveju, kai reikia anksti į tai reaguoti. Ir dabar vis e, daugėja elektroninio gydimo sistemų e, kūrimo. Ir manau, kad mes turėtume taip pat sukurti ir e, europinę akreditavimo formą. Ačiū, ponė Sanilova. gerbiami parlamentarai. Šio kompromisinio pasiūlymo tikslas po dviejų dėrybos metų, dėrybų metų yra užtikrinti sveikatos priežiūros e, vienodą sistemą visose valstybėse narėse. E, mes pamatėme, kiek, kaip skiriasi valstybių narių sveikatos sistemos, kokios yra sunkios ekonominės sąlygos, kuriomis pacientams yra suteikiama sveikatos priežiūra gydytojai Čekijoje šiuo metu masiškai išeina iš darbo ir tai taip pat įveda savo sunkumų. Mes turėtume sukurti tokią sistemą, kuri padėtų e, pacientams naudotis tarp valstybinę sveikatos e, sistemą. Ir manau, kad šitą direktyvą turėtų tam teigiamą poveikį. Dėkoju. Ačiū. Pone Omanroiten. Thank you. Nematau jos. Dabar žodis ponui Nikolasik. Labai ačiū. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, norėčiau pasveikinti ponę pranešėją ir John Voice, kurie parengė šį teisės aktą ir kuriame kalbama apie tarpvalstybinę sveikatos priežiūrą. Šią sritį reglamentuojantis teisės aktai iki šiol nebuvo aiškus ir sukeldavo problemų, ypač kalbant apie retas ligas. Direktyvoje yra specifinės nuostatos konkrečiai tokiems pacientams ir tai reiškia, kad tokie teisės aktai turėtų pasitarnauti visiems, ne tik tiems, kurie gali savo tai leisti. Čia kalbama ir apie pacientų mobilumą, judumą Europos Sąjungoje. Dėkoju. Ponas Pirilo. Ačiū pirmininkė. Galimybė naudotis tarp valstybinę sveikatos priežiūrą Europoje – buvo gerokai apribota dėl ilgų e, laukimo sąrašų, dėl lėšų trūkumo, skirtingų sistemų. Taip pat e, po operacinės priežiūros suteikimo sunkumų. Ši direktyva palengvintų administravimą ir pagerintų bendradarbiavimą tarp valstybių narių, pagerintų E, pacientų saugos standartus, jų kokybę. Pacientai dabar galės sužinoti, kokią priežiūrą kitos valstybės narės gali suteikti, kokios egzistuoja procedūros, tvarka, kokios yra apeliacinės procedūros. Ir tai daugiau nebūtų paremta ekonominiu pajėgumu, bet pasirinkimo teisė. Pone Morkūnaitė. Ačiū pirmininkė, sveikinimai pranešėjai ir visiems, kas prisidėjo prie šito svarbaus dokumento. Tai buvo labai ilgas kelias iki galutinio e, sutarimo ir atrodytų visiems primtinas dokumentas, tačiau randasi tam šioje vietoje tam tikrų skeptikų dėl nevienodų paslaugų įkainių galbūt ar baiminimosi per didelių biurokratinių reikalavimų galimo medicininio turizmo tačiau mano nuomone direktyvoje tikrai yra subalansuoti mechanizmai kaip išvengti galimo neigiamo poveikio šito dokumento bet visgi svarbiausia yra sudaryti sąlygas pacientų judumui sudaryti galimybę būti europos sąjungos piliečiu tai yra laisvai judant europos sąjungoje taip pat patogiai gauti ir paslaugas tai yra svarbiausias dalykas. Kas atgrasytų nuo naudojimuose šią galimybę? Kalbos barjeras ir informacijos stygius. Todėl e, planuojami kurti kontaktiniai centrai, suteiks pacientams visą reikiamą informaciją, daugiau aiškumo, pasitikėjimo ir rūpinimosi savimi. Sveikata svarbi kiekvienam iš mūsų ir bendros sutelktos pajėgos tik tai užtikrina ėjimą į priekį šia linkme. Gracias, kolega. Tiene la palabra. Ponas Arsenis. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisarė, ponios ir ponai, kalbame apie direktyvą, kuri sprendžia prieigos prie sveikatos priežiūros sistemos kitose šalyse klausimą. Ir reiktų tą prieigą suvienodinti šioje direktyvoje, tai ir siekiama padaryti paslaugos, kurios suteikiama, turėtų būti aukštos kokybės ir žmonės turėtų galimybę jomis pasinaudoti savo šalyje. E, taip pat e, tam, kad nereiktų jiems keliauti į kitą šalį, norint pasigydyti ypač nuo retų lygų. Ir e, taip pat direktyvoje minimos sveikatos priežiūros paslaugos kurortuose. Ir manau, kad tai reikalauja nemažai lėšų. Pone Carvalho. Sr. Presidente, Sr. Comissário, Sra. Ministra, a presente diretiva estabelece regras para facilitar. Pone pirmininkė, komisarė, šita direktyva nutėse kelią lengvesniam uh, lengvesnei prieigai prie sveikatos priežiūros e, paslaugų įvairiose valstybėse narėse. E, svarbu, kad valstybės narės bendradarbiautų, tačiau gerbtų viena kitos nacionalinės galės. Direktyvoje yra pabrėžiamos universalumo vertybės, taip pat aukšta kokybė bei solidarumas. Tai turės didelės naudos pacientams, ypač tiems, kurie serga retomis bei sunkiomis lygomis, nes jie tada galės pasinaudoti meistriškumo centrų žiniomis, e, gydydamiesi nuo e, jiems aktualių lygų. Tad norėčiau pasveikinti komisiją bei tarybą bei kolegą, kolegę ponę e, Grostet atlikusią puikia, puikų darbą ir tikiuosi, kad tai taps realybę. Ačiū, ponė Kalvarijo. Ir paskutinis kalbėtojas, paskutinė kalbėtoja, ponė Papadubulijų. Pone pirmininkė, tarp valstybinės sveikatos priežiūros paslaugos yra labai svarbios ir šita direktyva nustato tinkamas sąlygas prieigai prie sveikatos priežiūros paslaugų tarp valstybinių mastų. Dabar žmonės gali pasinaudoti specializuotų gydimų ir e, kontaktinių centrų paslaugomis be ypatingų sunkumų. Dabartinė direktyva reiškia, kad bus naujų sunkumų ir iššūkių siekiant harmonizuoti valstybių narių sveikatos priežiūros sistemas, Taip pat e, siekiama užtikrinti 27 skirtingų sveikatos priežiūros sistemų tinklą bei bendradarbiavimą, kontaktavimą. Svarbu skatinti ir elektroninę sveikatos priežiūrą bei gerinti jos kokybę. Labai dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Tokiu būdu baigiame procedūrą, prašau, žodžio, kurią pradėjo dar ankstesnis pirmininkas. Ir dabar suteiksiu žodį komisaro daly, kad jis galėtų sureaguoti išsakytas pastabas. Ačiū pirmininkė, ministrė, gerbiami parlamento nariai. Dar kartą noriu pasveikinti parlamentą su didžiuliu pasiekimu, kad yra susitarta dėl šios direktyvos. Labai džiaugiuosi, kad ši direktyva yra tvirtinama. Aš negaliu sutikti sutikti, kad ši direktyva skatins medicinos turizmą ar, ska, ar um, vers uh, sveikatos priežiūros teikėjus mažinti kainas. Iš tikrųjų, priešingai, čia uh, pacientai turės galimybę geriau gauti paslaugas, išvengiant įvairių biurokratinių kliūčių, kurios kartais trukdo jiems tai padaryti. Manau, kad direktyva yra tikras proveržis pacientams ir sveikatos Europos stiprinimui. Um, aš pritariu poniai Radberint, poniai poniai Maginės ir kitiems parlamentarams, kurie pasakė, kad tai turėtų būti paskata valstybėms narėms investuoti į e, sveikatos priežiūrą. Aš viešai daug kartų sakiau, kalbėdamas apie šią direktyvą, kad mes nenorime savo piliečių paversti klajokliais. Mes norime, kad mūsų piliečiai gautų e, geriausią priežiūrą tokią, kokią gali gauti namuose. Su šia direktyva pacientų teisės teikiant paslaugas per sieną kitose valstybėse dabar yra įtvirtintos Europinėje e, teisėje. Tačiau mūsų darbas ties to nesustojo. Ir čia aš kalbu apie tai, ką ponia Parvanova e, pasakė, teiraudamasi apie e, pasiūlymus dėl tarpusavio saveikumo. Turiu pasakyti, kad e, saveikumas yra raktas ir į tai, kad ši iniciatyva, kad ši direktyva veiktų ir būtų įgyvendinta. Nes aš tikėjusios, kad ši direktyva būtų tinkamai įgyvendinta su tinkamai veikiančia e, elektroninės sveikatos priežiūros sistema. Taip pat labai svarbu yra stipri, gerinti sveikatos priežiūros kokybę ir užtikrinti sveikatos priežiūros tvarumą. Dabar lauksiu tolesnių galimybių dirbti su gerbiamais parlamento nariais, kad galėtumėm kartu užtikrinti, jog ši direktyva būtų tinkamai gyveninta visoje Europos Sąjungoje. Daug dar ką reikia padaryti tiek europiniu, tiek nacionaliniais lygmenimis tam, kad bendradarbiavimas tarp sveikatos priežiūros sistemų Europos Sąjungoje taptų realybė. Galite pasikliauti mano darbu, kad aš su visų ryštų imšios šio iš iššūkio. Ačiū. Ačiū komisarui. Dabar ponė Giori kalbės, mes ją sveikiname. parlamente atstovaujant pirmininkaujančiai valstybei. Ačiū pirmininkė už jūsų malonius žodžius. Gerbiami uh, Europos parlamento nariai, e, gerbiamas komisarė, gerbiama pranešėja, dėkoju už vaisingą pasikeitimą nuomonėmis, kuris išryškino svarbiausius elementus, kuriuos sunkiausia buvo įveikti tiek taryboje, tiek parlamente. Per paskutiniais metais vykusias dėrybas dėl šios direktyvos. Aš labai džiaugiuosi, kad dauguma Europos parlamento narių išreiškė paramą. Taip, direktyva sukuria skaidresnę sistemą skaidresnę tvarką, kuri tarnaus piliečių labai. Pirmininkaudama Vengrija, kai ji kalbės apie savo pirmininkavimo programą, norės sutelkti dėmesį į žmonės per savo pirmininkavimo laikotarpį. Mes galvojame, kad, aišku, tai, kas yra sukurta, dar nėra tobula ir, aišku, dar bus galima daug ką tobulinti ir ponas Daly būtent apie šį potencialą ir kalbėjo. Bendrai diskusijos e, buvo labai įdomios dėl paslaugų direktyvos ir bendros rinkos, e, kaip galima visą tai priderinti prie pacientų teisių. Manau, kad tai yra išmintingas sprendimas, kad mm, iš šią sritį mes pažėmė ne iš paslaugų požiūrio taško. E, prisimename, kokia audra buvo kilusi dėl paslaugų direktyvos ir aš manau, kad daug geresnis požiūris buvo pasirinktas kalbėti apie šią sritį per pacientų teisų prizmę ir siekti tikslų geriau tarnauti pacientams. Taigi požiūris buvo kitoks ir aš manau, kad mes pasiekėme tikslų. Taip pat labai svarbu yra uh, stiprinti, plėsti pasirinkimo galimybės, kad būtų galima gerinti kokybę, užtikrinti solidarumą, teisingumą, sažiningumą. Tai yra pagrindiniai principai, bet aišku, pasirinkimo galimybė buvo vienas iš punktų įtrauktų į sąrašą. Labai džiaugiuosi, kad ši direktyva tvirtinama Vengrijos pirmininkavimo metu. Aišku, didžiausias pasiekimas buvo Ispanijos ir Belgijos, kurios pirmininkavo tuo laiku, kai buvo derinama ši direktyva ir, aišku, parlamentas didžiulį darbą nuveikė. Aš labai džiaugiuosi, kad, kad priimama ši direktyva ir tikiuosi glaudos bendradarbiavimą ateityje. Groste. Ačiū, ponė Giori. O dabar, ponė Groste, dviem minutėms pranešėja šią klausimą. Eh, Be abejo, Aš norėčiau pasveikinti Jūs su puikiai atliktų darbų, kurį atlikote Jūs ir šešėliniai pranešėjai tokia tema, kuri buvo labai delikati, sudėtinga. Aš manau, kad dabar mes turime plačiai skleisti šią žinę, kadangi ji yra tikrai gera žinia 27 valstybių narių piliečiams. Ačiū pirmininkė, visiškai Jums pritariu ir pirmiausia norėčiau padėkoti tiems gausiems parlamentarams, kurie pasisakė diskusijų metu remdami šią direktyvą. Aš norėčiau taip pat dar kartą padėkoti šešėliniams pranešėjams nuo kiekvienos frakcijos. Jie labai daug prisidėjo prie to, kad mes galėtumėm e, ir Rodnerek, ir, ir visi kolegos, visų paminėti dėja negaliu, visiems norėčiau padėkoti už aktyvų dalyvavimą, visiems norėčiau padėkoti, leidus pas, e, prieiti e, su taryba politinio susitarimo ir rytoj jau visko pabaiga. Taigi ačiū visiems, o kalbant apie kai kuriuos kolegas pasisakysius apie medicinį turizmą, tai tada tiems pasakysiu ne. Yra tam tikrų saugiklių. Direktyva numatė, kad valstybė valstybės narės turėtų nustatyti, kaip planuojamos sveikatos paslaugos juose, kaip planuojama jų struktūra ir panašiai. Visa tai bus daroma būtent tikslu išvengti e, medicinio turizmo. E, ši direktyva, kai kurie sako, nepakankamai ambicinga. Aš jiems pasakysiu, aš irgi norėčiau, kad ta direktyva būtų toliau siekianti, tačiau šiandieną tai yra pirmas direktyvos etapas ir matau, kad labai daug mums padėjo ponas Daly ir ponas Daly mums pritarė. Mes visi kartu stengsimės, kad šitos direktyvos perkelimas vyktų kaip galima geresnėmis sąlygomis. Per 30 mėnesių šita direktyva bus taikoma ir reikia, kad mes būtumėm visi budrus valstybėse narėse narėse, kad direktyva iš tiesų būtų tokia, kuri tarnautų pacientams ir jų teisėms. Aš pabaigsiu pasakydama, kad rytoj balsuojame. Balsavimas esminis. Iš jūsų tikiuosi, kad mm, šios direktyvos atveju pasieksime puikios sėkmės, nes ši sėkmė bus skirta pacientams. Galų gale mes pripažinsime pacientų teisę į kokybišką sveikatos apsaugą. Ačiū. Dėkoju. Diskusijos baigtos, balsavimas rytoj vidurdienį. Toliau pagal darbo atvarkę. Bendrosios diskusijos aš šiek tiek nustebęs dėl tokių bendrų diskusijų, nes vienu metu diskutuosime apie